perdodama šeimoms ir mylimiems tų, kur, e, kurie atidavė savo gyvybės tarnaudami savo bendruomeniai. Tai buvo pirmasis karių nužudimas Šiaurės Airijoje per 12 metų. Tai yra išpolis prieš Šiaurės Airijos demokratinės institucijas. Tai išpolis prieš uh, jų žmonių demokratinės visuomenės, laisvos visuomenės pagrindus. Uh, Kai neseniai lankiausi Šiaurės Airijoje, aš pats mačiau, kokius didelius dividendus duoda taikos procesas, kur abiejų bendruomenių nariai dirba iš vien, kad sukurtų geresnį gyvenimą ateities kartoms ir kad praeities blogis liktų užnugarėje. Tie žudikai, kurie atliko šį išpolį, siekia panaikinti demokratiją ir įprastinį gyvenimą iš Šiaurės Airijos gatvių. Jie tikrai neturi uh, E, pla, plačių masių palaikymo ir jų veiksmus atmeta, visiškai atmeta dauguma žmonių. Mūsų visiškas solidarumas yra išreiškiamas žmonėms ten. Mes norime, kad būtų tie žudikai patraukti teisinguman. Mes Europos parlamente nekartą teik, pareiškėme, kad atmesime bet kokį teroristų smurtą, bet kokiamis aplinkybėmis. Tikrai šie žudikai nesugebės sunaikinti taip sudėtingai kurto taikos proceso Šiaurės Airijoje, to taikos proceso, kurį Europos parlamentas visuomet rėmė moraliai ir materialiai. Šiaurės Airijos žmonės pasirinko kitą ateitį, tai yra taikos ir tarpusavio pagarbos kiekvieno žmogaus orumo e, ateitį. Mes remiame juos pasirinkus taiką, demokratiją, įstatymo viršenybę ir solidariai stovime šalia jų šiuo metu. Mėly kolegos, noriu paprašyti jūsų atsistoti ir pamastyti, pagerbent e, nužudytus karius. Vielen Dank. Labai ačiū. James Nicholson. Uh, thank you very... Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Šeštadienio naktį, kaip visi žinome, Šiaurės Airijoje um, įvyko šokiruojantis įvykis. Du jauni kariai buvo brutaliai nužudyti šaltomis rankomis. Pirmininkė, tai yra košmaras Šiaurės Airijai. Aš tikiuosi, gerbiamas pirmininkė, o parlamente jau 20 metų dirbu, kad daugiau niekada man nereikės parlamente stotis ir išreikšti užuojautą šeimoms žmonių, kurie e, prarado savo gyvybės Šiaurės Arijoje. Su dideliu apgailestavimu tai darau šiandien. Tie jaunuoliai darė tai, ką daro dauguma jaunuolių. Jie užsisakė pizzą iš vietos pizzerijos. Ir E, po trijų valandų po to jie turėjo sėsti į lėktuvą ir skristi į Afganistaną, bet jiems to nepavyko padaryti. Mūsų mintis šiandien su jais, kai jie buvo e, išbraukti iš gyvenimo dar jam nepražydus. Pirmininkė, dabar belieka tik išreikšti užuojautą šeimoms. Dabar tas laikas, kai šeimoms mūsų parama reikalinga. Tie, kas tuos karius nužudė. Turbūt negirdėsiu jokių pasmerkimo žodžių, jeigu aš juos dabar išsakyčiau, bet gerbiamas pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad jie negali laimėti, jie negali pasiekti naudos, nes demokratijos procesas Šiaurės Arijoje plinta. Pone pirmininkė, pasikeitė laikai, Šiaurės Arijoje gyvenimas pagerėjo, žmonės E, jau žino, kas yra geresnis gyvenimas ir aš tikiuosi, kad žmonės ir toliau sieks dar geriau gyventi, todėl lieka tik išreikšti užuojautą nukentėjusių šeimoms. Ačiū. Thank you. James Nicholson. Ich habe jetzt... Ačiū James Nicholson. Dar du kalbėtojai paprašė žodžio iš Airijos ar Šiaurės Airijos parlamentarų tarpo. Jam suteiktas bus žodis. Line Ovard, prašom. Please. Uh, Aš taip pat noriu pasmerkti dviejų Britų karių nužudimą ir keturių kitų sužeidimą e, praeitą šeštadienį Masirene kariuomenės bazėje. Šiaurės Airijos Respublikonų grupė ką tik paskelbė apsimant atsakomybę už šį išpolį. 12 metų saugumo pajėgos su tokiais veiksmais kovojo. Tie, kurie tokius veiksmus įvykdė, turi būti patraukti baudžiamojo atsakomybėn, pasmerkti už savo e, žiaurius nusikaltimus. Šiaurės Airijos žmonės e, to niekada nesiekė. Didžiojo penktadienio susitarimas pasiektas 98 metais e, sukūrė struktūras, kurios leidžia įtvirtinti demokratiją. Jos gerai funkcionuoja, įtvirtino demokratiją, žmogaus teisų pagarbą, sutaikinimo procesas suklestėjo. Mes negalime leisti, kad taika, kurios tiek ilgai siekime Šiaurės Airijoje, būtų sužlugdyta. Ačiū, ponė pirmininkė. Lion Aylward. Ačiū, Lion Aylward. Dabar Jim Ellison. You, thank... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už jūsų užuojautos žodžius Britų karių vardu tų karių, kurie e, neteko savo gyvybių šeštadienio vakarą. Šiaurės Airijoje tikrai yra vertinama tai, kad dabar jūs galvojate apie tuos, kurie gedi jų. Norėčiau pasakyti, kad tie, kas nužudė tuos du karius, siekia politinių pranašumų, e, žengdami smurto keliu. Norėčiau kad galėti pasakyti, kad jiem nepasiseks. Deja, Šiaurės Airijoje panašu kad smurtas apsimoka. Tiek apsimoka, kad šiandien turime tris yra nuteistuosius ministrus vyriausybėje. Pirmasis Maginės yra tas, ką Peter Robinson, kai jis pasisakė prieš vyriausybę, pasakė, kad jis asmeniškai nužudė bent 12 karių. Jis niekuo negeresnis, niekuo nesiskiria uh, nuo tų teroristų, kurie stovėjo prie mirštančių karių ir toliau šaudė kulkas į juos. Ar maginės, kurį Robinson kažkada pavadino skerdiku, tikrai nesusilauks mano palaikymo. Tokie dalykai, pirmininkė, atsitinka, kai taip elgėsi su teroristais. Aš manau, kad tie teroristai, kurie sugrįž į mūsų gatves, nebus tai nebus taip traktuojami. Aš tikiuosi, kad bus pasimokyta iš praeities klaidų. Brangus kolegos, mes negalime dabar išklausyti visų kolegų iš Airijos. Aš manau, kalbėjau visų vardų ir to turėtų pakakti. Ar jūs sutinkate su tuo, kad Taip mes oriai ir garbingai pagerbėme žuvusiuosius. Dar noriu pateikti trumpą pareiškimą dėl moterų dienos vakar. Norėčiau pasveikinti visas kolegės mūsų Europos parlamente šią progą ir norėčiau joms nuoširdžiausiai padėkoti už jų pastangas ir darbas, darbą. Ir norėčiau pasisakyti, jog reikia daryti viską, kad lyčių lygybės principas europiniu lygiu, o taip pat ir visame pasaulyje būtų įgyvendinamas. Prieš šimtą metų Niujorke